Labas rytas, ponios ir ponai, prašau visų susėsti. E, mes džiaugiamės, kad parlamente bendraujate ir tarpusavėje susirandate draugų, bet vis tik reikia pradėti mūsų e, rytinę sesiją. Pirmiausiai norėčiau, kaip galima nuoširdžiau pasveikinti visus svečius. Pirmiausiai ponę Karmen Ileną Mielčesku, kuri yra e, Rumunijos deputatų rūmų vicepirmininkė, mūsų bičiulė, e, kuri atstovauja pirmininkaujančiai šaliai. Šiek tiek pakoreguosime šiandien programą, kadangi E, ponas Tedorovičiai, finansų ministras, negalėjo atvykti Rumunijos ECOFIN. E, pirmininkaujantis kolega šiuo metu jis yra. Kalbėsime apie konvergenciją, stabilizavimą ir sanglaudą ekonominė ir pinigų sąjungoje. Ir kelsime klausimą, kokį vaidins vaidmenį daugiametė finansinė programa skamba. Tai labai rimtai mums e, šis klausimas yra labai svarbus, turėtume priimti sprendimą šiais metais dėl šios programos. O eurozonos klausimas taip pat yra Europos parlamentų vienas iš didžiausių prioritetų ir tai bus iki mūsų e, kadencijos pabaigos. 19 metais, e, tai yra šiais metais sausiai, e, parlamentas patvirtino poziciją dėl naujos ES programos, kuri e, bus e, skirta finansuoti ES nuo 21 iki 27 metų. Parlamento tikslas yra pagerinti komisijos pasiūlymą e, kad būtų geriau spręsti vairias programas, pavyzdžiui, socialinės infrastruktūros srityje. Dar vienas dalykas - Paryžiaus klimato susitarimas ir teritorinė bei socialinė sanglauda. Biudžeto ir ekonomikos komitetai parlamente taip pat pradėjo renkti pasiūlymą dėl struktūrinių uh, reformų paramos programos ir Europos investicijų stabilizacijos funkcijos. Uh, kovo mėnesį turėtume balsuoti dėl tų pasiūlymų, tai yra labai greitai. Tie du teisėkuros pasiūlymai bus pagrindas Europos zonos biudžetui. E, galiausiai reikia pasakyti, kad taryba dėje labai lietai e, juda link rezultatų. Parlamentas patvirtino tarpinį pranešimą dėl Europos pinigų fondo pagrysto Europos stabilumo mechanizmų. Parlamentas nori siūsti signalą tarybai apie tai, kaip yra e, svarbu gilinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Europos parlamento E, ketinimus. E, mes norėtume, kad gerai suprastų nacionaliniai parlamentai ir tikimės, kad jūs taip pat išsakysite savo nuomonę šiuo klausimu ir e, kad galėsime dirbti kartu. Dabar jau nebeturime daug laiko, vėluojame. Paaiškinsiu jums. paaiškinsiu, kaip mes dirbsime per sesiją. Kaip visada, e, sieksime užtikrinti, kad e, kaip galima daugiau dalyvių galėtų išsakyti savo nuomonę, net jeigu e, ir neturime daug laiko posėdžiui. Kadangi daug yra dalyvių, tai prašyčiau suprasti, kad po įžanginių pasisakymų tikriausiai negalės visi norintys pasisakyti šiandieną, bet e, norėdamas teikti, kaip galima desniam skaičiui kalbėtojų žodį, prašau kalbėti nelgiau kaip 2-3 minutės. Mes e, parlamente paprastai taip ir kalbame netrumpiau negu vieną minutę, nelgiau negu keturias minutės. Prašyčiau laikytis ir jūsų tokios tvarkos. E, priklausomai nuo to, kaip pakryps diskusijos, galbūt mes e, dar turėsime labiau apriboti kalbėjimo laiką. E, prieš save ant stalų yra formos, kurias jūs galite užpildyti ir tokiu būdu nurodyti, kad norite pasisakyti. Jeigu uh, užpildysite formas, uh, duokite ženklą salės prižiūrėtojams, kurie yra e, praėjimuose ir įteikite tuo, tas formas jiems. Mes taip daliname kalbėjimo laiką du nacionalinių parlamento atstovai, paskui vienas Europos parlamento narys. Ir taip keisimės. Jeigu reikės, tai gal mes ir pakoreguosime tą uh, formulę. Dabar dar kartą norėtų pasveikinti Karmenileną Mihalčesku, Rumunijos deputatų rūmų vicepirmininkė. Prašau jūsų vadovauti diskusijoms per e, pirmąją sesiją. Pone Mielčesku trumpai kreipsis į jūs ir paskui suteiks žodį kitiems kalbėtėms. Aš e, Pamiršau pasakyti, kad mums labai malonu, jog pas mus lankosi komisijos narys Jotingeris, kuris yra pats svarbiausias veikėjas e, e, daugiametės finansinės programos kontekste. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami svečiai, prelegentai. Rumunija atidžiai stebi, kaip vyksta ES lygio diskusijos dėl E, ekonominės ir monetarinės sąjungos gilinimo. Tie klausimai yra labai svarbi, visos priemonės yra svarbios europiniam projektui. Rumunija nuolatos mane, kad reikia stiprinti eurozoną, kad būtų užtikrintas stabilumas ES ekonomikai, kad būtų užtikrintas ES ekonomikos konkurencingumas. Tačiau norime pasakyti, kad labai svarbu yra tai, kad priemonės skirtos tiems tikslams pasiekti e, gali sukurti susiskaldimą tarp eurozonos valstybių ir kitų valstybių, kurios šiai eurozonai nepriklauso. Mes suprantame, su kokiais iššūkiais susiduria eurozonos valstybės narės. Tačiau pabrėžiame, jog konvergencijos užtikrinimas yra labai svarbus dalykas, pats svariausias dalykas 27 valstybėms narėms, ypač breksito kontekste. Uh, E, nes visi turime likti vieningi, nesusiskaldę, o skaidrus valstybių narių įsitraukimas į procesus yra vienas iš svarbiausių dalykų. E, šios reformos reikalauja integruoto požiūrio visų 27 valstybių formatu. E, sprendimai turi būti primti ES lygmeniu. Sprendimai susijęs su ekonomikos pinigų sąjungos konsolidavimu turės esminę svarbą. Dėl to mes manome, kad būtina diskusijoms, diskusijoms e, šiais klausimais rinktis platų formatą. E, tai štai, apie tai aš savo kalboje minėjau. Puiku turėti galimybę pirmininkauti čia e, šiame posėdyje, o dabar norėčiau, gerbiami kolegos, pristatyti mūsų E, pirmą labai garbingą kalbėtoją, ir tai yra ponas Günteris Oettingeris, jis yra Europos komisaras atsakingas už biudžetą ir žmogiškosius išteklius. Pone Oettingeri, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Ponios ir ponai nacionalinių parlamentų nariai. Ponios ir ponai. Sveikinu visus susirinkusius ir dėkoju už suteiktą galimybę man pasisakyti ir aptarti du svarbiausius Europos Sąjungos e, projektus. Pirmiausia, biudžeto klausimus. 2020-2027 metų laikotarpį aptarsime ir kalbėsime taip pat apie Europos apie euro tiksliau zonos tvirtinimą ir gilinimą. Tai yra du tarpusavėje glaudžiai susiję projektai. E, šių metų birželį Europos komisija pateikė savo siūlymus. Tiksliau, praeitų metų birželį Europos komisija pateikė savo siūlymus. Ir mes taip pat pateikėme siūlymus susijusius su uh, priimtų įvairių programų įgyvendinimu. Pinigų sąjunga yra svarbus projektas. Būtina prisimti įsipareigojimus euro klausimų. Mes žinome, kad euras yra viena iš svarbiausių valiutų pasaulyje šalia JAV dolerio. E, prezidentas Trumpas naudojasi doleriu kaip politiniu ginklu. Euras dar nėra visiškai galutinai sukurtas, jis dar turi silpnųjų pusių ir galiausiai šiaip ar taip tai yra antroji valiuta pagal svarbą pasaulyje, tai padeda įtvirtinti Europos suverenumą. 19 ES valstybių priklauso eurozonai. 2008 metais 9, 10, 11 buvo eurozonos narių. Kartais skausmingai teko konstatuoti, kad euras tebe turi silpnųjų pusių, daug dirbome tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį ekonominių politikų koordinavimą, pasitelkėme Europos semestrą, tai mums padeda geriau derinti ES valstybių narių ekonominės politikas. Buvo pateiktos rekomendacijos šalims, kurios leidžia paskatinti valstybės narės imtis reikiamų priemonių kad jos galėtų stiprėti, stiprinti savo konkurencingumą ir mažinti riziką. Buvo įsteigta bankų sąjunga. Bankų sektoriuje mes e, taip pat stengiamės sumažinti iki minimumo riziką. Šiandien ta rizika daug mažesnė negu pastaraisiais dešimtmečiais. Numatėme valiutų stabilumo mechanizmą ir tai mums leidžia uh, E, imtis priemonių skubos atvejais. Matėme, kai buvo Graikijos, Kipro, Portugalijos, Airijos atveju, e, šiek tiek mažiau, bet galime pagelbėti ir Ispanijai, Kiprui, Portugalijai ir Airijai e, buvo padėta žymiai daugiau, tačiau ta pagalba buvo suteikta nepakenkiant valstybių narių interesams. Graikijoje buvo atliktas didžiulis darbas ša, kai kurios šalis dar turi savo valiutą. Jos krizės atveju turi galimybę devalvuoti savo valiutą. Ir šiandien, kai e, įstoji į eurozoną, nebeturi tos priemonės, tenka pasitelkti kitas. Aš dėl kai kurių dalykų E, pasisakydavo labai atsargiai. Tarp valstybių narių buvo susikūrusios tokios trys grupės. Valstybės narės pirmiausia, kurios pritarė eurozonos biudžetui, e, Prancūzija pirmiausia tarp jų, kai kurios pietų Europos valstybės irgi tam pritarė, Vokietija iš dalies pritarė prezidentui Makronui šio klausimu ir atsirado antroji šalių grupė, kuri uh, E, pasisakė labiau prieš. Tai buvo Olandija pirmiausia ir kai kurios kitos šalis. Trečioji grupė valstybių. Tai yra dvi šalis, kurios nėra eurozonos narės, kurios e, reiškia tam tikrus susirūpinimus. Jos mano, kad 19 valstybių narių gaus lėšas iš biudžeto, kuris turi būti numatytas 27 valstybėms narėms, sanglaudos politikai, žemės ūkiui ir eiliai kitų sričių. Euro aukščiausių lygių sustikimas e, eurozonos nusprendė praėjusį gruodį, kad e, galėtų būti pateiktas tikslinis siūlymas. Tokia priemonė, kuri būtų labai tiksliai apskaičiuota eurozonos valstybėms, tačiau remiantis 27 valstybių narių biudžetu. Ir čia prie to klausimo dar yra dirbama. Yra pasitelkta Eurogrupė, kuriai vadovauja Portugalijos ministras pirmininkas, bus pateikti siūlymai, kai susitiks ES valstybių ir vyriausybių vadovai. Europos komisija, aš pats ir mano kolega Dombrovskis irgi dirbame prie šių klausimų. Kad jie būtų išspręsti. Taigi numatytos dvi priemonės, e, kurias mes ir norime pasiūlyti. Pirmiausia, tinkama biudžeto programa, kurios tikslas būtų paremti struktūrinės reformas tai būtų vykdo, reformų vykdymo priemonė. E, ir tai pirmiausia tarnautų valstybėms narėms ir turėtų bendrą tikslą - sustiprinti euro zonos stabilumą, būtų liberalizuotos e, kai kurios tarnybos, e, būtų sustiprintas konkurencingumas. Šioms visoms struktūrinėms reformoms galima būtų skirti finansinę paramą kad tos reformos būtų įmanomos ir kad jos nebūtų atidėliojamos. Galiausiai investicijų stabilizavimo funkcija, ypač e, susidūrus su asimetriniais šokais, gali iškilti tokių ekonominių problemų, kurios staiga ištinka valstybės narės, kurių įsiskolinimai nėra per daug dideli. Įsivaizduokite, jeigu breksitas įvyktų be susitarimų tai tuomet be abejo 27 valstybių narių šeima patirs rimtą žalą. Ypač nukentės Airijos ekonomika. Šiandien Airijos ekonomika laikosi visai neblogai, tačiau galėtų įvykti toksai šokas, štai tokiu mano paminėtų atveju, galėtų prasidėti recesija. Ir tokiu atveju būtų galima padėti finansiškai tai šaliai, kad būtų stabilizuotos investicijos, kad dėl investicijų nekiltų jokių klaustukų dėl to ekonominio šoko. Tai dėl Estijos ir Baltijos valstybių. Jeigu norime, kad būtų desinkronizuoti elektros tinklai, kad juos pavyktų atjungti nuo Rusijos tinklų, gali nutikti taip, kad bus paskelbtos Baltijos valstybėms sankcijos. Lietuva Latvija ir Estija turi tas tokias jungtis e, su rusų energetika. Ir atsijungimas nuo tų tinklų gali turėti ekonominių rimtų pasiekmių. O investicijų stabilizavimo priemonė šiuo atveju padėtų užtikrinti kai kurios dalykus ekonominius ir sumažinti galimą šoką. Tos priemonės būtų įtrauktos į bendrąjį ES biudžetą būtų stengiamasi išlaikyti ES biudžeto vienybę ir vientisumą. Norime, kad neatsirastų tokios takoskiros tarp eurozonos valstybių ir tų, kurios dar nėra eurozonos narės. Norime pasiūlyti kažką tokio rimto tiems, kurie artėja prie eurozonos, pavyzdžiui, Bulgarija, Kroatija. Norime, kad mūsų siūlymai būtų patvirtinti Eurogrupėje prieš pradedant dirbti naujai Europos komisijai, kad būtų išvengta vėlavimo derantis dėl e, Europos naujos finansinės programos. O ta finansinė programa jau turėtų kitą metą būti patvirtinta ES valstybių ir vyriausybių vadovų. Bet tų visų pakeitimų, bet tų visų priemonių, Tai bus e, tas biudžetas užtikrinti darbo vietų kūrimui, konkurencingumui ir ekonominiam augimui. E, Pastelkiant tas priemonės, kurias jau žinome, tai yra sanglaudos politika, Europos socialinis fondas, Europos e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė ir eilė kitų priemonių. Mums čia reikės jūsų pagalbos, nes biudžetas gali būti patvirtintas E, tik vienbalsiai. Mums reikia, kad 27 finansų reikalų ministrai iš valstybių narių balsuotų vieningai bendrųjų reikalų taryboje. Valstybių ir vyriausybių 27 vadovai taip pat turi balsuoti vienbalsiai. Tad mums reikia visų nacionalinių parlamentų, tai yra jūsų paramos. Tad įsitraukite į šias diskusijas savo parlamentuose, dalyvaukite juose. Palaikykite santykius su Europos parlamentu, taryba ir komisija. Dirbkime kartu. Kas paaiškėjo po paskutinių dėrybų? Birželį 2011 dėrėjomės, pradėjome teikti siūlymus būsimai finansiniai programai, kuri prasidėjo 14 metais ir kuri apima laikotarpį iki 20 metų. Nebuvo lengva. 13 gruodį pagaliau buvo rastas sutarimas. Visa tai yra labai per vėlų, nes dėl to nukentėjo sanglaudos projektai. Regioninė plėtra, žemės ūkis ir visa kita. Šiuose srityse reikalingi partnerystės sustarimai. visą eilę dėrybų su regionais, miestais ir, ir šalimis reikėjo išjudinti, bet tik tai nuo tos datos, kai buvo susitarta. Mes žinome, kad poreikiai skirtingi, kas reikalinga Portugalijoje visai netitinka, pavyzdžiui, Estijos poreikių, kas Bulgarijoje reikalinga visiškai kitokie poreikiai reikalingi yra kitose šalise, kad būtų deramasi dėl tų partnerystės sustarimų. Reikia dirbti toliau, reikėjo sulaukti 2015-2016 metų, kad prasidėtų visos eilės finans, programų finansavimas. Buvo prarasta daugybė laiko. Jeigu ekonomika 2022 metais um, laikysis silpniau, gali nutikti e, taip, kad neturėti priemonių tiesiog šiai situacijai taisyti negalime sauliaisti. Dėl to mums reikalingas e, labai rimtas biudžetas ir dėl jo vėliausiai šių metų pabaigoje reikia susitarti. 19 rudenį jau būsime pasitvirtinę priemonės eurozonai, e, spalio mėnesį turėsime šiems metams jau priimtas priemonės. Tad Kviečiu jūs visus e, palaikyti kontaktus su manim, su mano tarnybomis. Jūs gal dirbate savo šalyse, biudžeto reikalų komitetuose ir aš tikiuosi jūsų paramos. Žinome, kad sunkumų bus, tačiau šiandien apie tuos sunkumus kalbame bendrųjų reikalų taryboje su pirmininkaujančia Rumunija. Linkiu Jums puikios viešnagės čia, puikios konferencijos. Iki pasimatymo. Mr. Commissioner. Dėkuoju Jums komisijos nariai. Turiu pasakyti, jog e, norėčiau daug dažniau girdėti sakant, kad e, Rumunijai reikia mūsų nacionalinių parlamentų. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gardiabal Rubial, kuri yra Europos parlamento narė. Europos parlamento narė ir pranešėja. Prašom, ponė Gardiazabal. Dėkoju, pirmininkė. E, norėčiau palinkėti komisijos nario Tingeriui sėkmės per susitikimą su ministrais. Gerbiama Melčesku, sveika, sveikinu su jumis ir su visais kitais. Šiandien kalbame apie daugiametės finansinės programos vaidmenį, sanglaudo, stabilizavimo ir e, e, konvergencijos srityje ir noriu pasakyti, kad jeigu kalbėsime vienu žodžiu apie reikšmę e, daugiametės programos e, ir sėti toms trims sritims, kol kas, galim pasakyti, trumpai tai buvo labai trumpa reikšmė, trumpas poveikis, riboto poveikio reikšmė. Mes dabar uh, esame tokioje situacijoje, kai galime pripažinti, kad sanglaudos politika buvo e, tikrai labai reikšmingas dalykas, kokybinis šuolis regionams ir e, daugeliu atveju tikrai negalime neikti tos reikšmės. Daugia metė finansinė programa e, yra rengiama, parlamentas yra pateikęs savo versiją komisijai ir mūsų darbas e, rodo, kad tikrai negalima ne vieno eurų sumažinti, pavyzdžiui, sanglaudos politikos. E, Ir taip pat krizė yra parodžiusi, kad bendroji rinka e, ir bendroji su bendrai valiuta, neturint išbaigtos e, pinigų sąjungos e, ir fiskalinių funkcijų, kelia daug problemų. Ir kalbame dabar apie sanglaudą, bet nežiūrint, ne, trūkstant tų elementų, konvergencijos nėra tarp valstybių narių ar piliečių gyvenimo lygio. Parlamentas teikia įvairiausių įvairiausių minčių dėl eurozonos biudžeto, dėl fiskalinių pajėgumų eurozonos ir mes dirbame mm, siekdami teikti gerus pasiūlymus, teikiam pasiūlymus dėl asimetrinių e, šokų e, sumažinimo ir dėje atrodo, kad taryba vis tik tai niekaip negali susitarti nei dėl vieno pasiūlymo. Komisija yra pateikusi porą pasiūlymų šioje srityje, tačiau mes netgi labai palankiai sakydami galėtume kalbėti tik apie kažkokias užuomasgas fiskalinių pajėgumų ES. Investicijų stabilizavimo programa yra kitas dalykas. Aš um, pakalbėsiu apie tai, kolegos apie kitus aspektus pakalbės. Tai yra programa susijusi su uh, um, naująją e, finansinę programą ir numatyta 25 milijardai eurų struktūrinėms reformoms Europos Sąjungoje gyventi. Parlamentas siekia pagerinti pasiūlymą, nors dar vyksta uh, diskusijos, negaliu konkrečiai Jums pasakyti, kokia bus galutinė parlamento pozicija, tačiau galiu dabar E, trumpai pristatyti pagrindinius diskusijų elementus. E, pasiūlymo tikslas yra paskatinti valstybės narės įgyvendinti nacionalinės programas, e, kurios numatytos Europos semestre eurozonos valstybės. Ir konvergencija e, taip pat svarbi tam, kad jos kitos galėtų prisijungti prie eurozonos. Atrodo, 25 milijardai yra nemaža suma, bet 27 valstybėms narėms 7 metams e, E, tai tikrai yra gana nedidelė suma, kuri negalės leisti gyvendinti tų reformų. Mes taip pat turime galvoti apie mm, ES pridėtinę vertę, bet ir jos nesukursime daug, nes e, kalbame, tada kalbėsime apie ES biudžeto lėšas e, grinai nacionalinėms programoms įgyvendinti ir siekdami įveikti šiuos suvaržymus mes numatome tam tikrus e, ribojimo veiksnius ar sąlygas. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie strategiją, kurios, e, apie projektus, kurie leistų gyvendinti darnaus vystimos tikslus ar Paryžiaus susitarimus. Uh, E, valstybės narės ir ES turi dirbti kartu, tokiu būdu būtų prasminga skatinti reformas fiskalinės, aplinkos saugus, gamybos sektoriaus, švietimo sektoriaus. Tokiu būdu galėsime pasiekti tuos tikslus, kuriuos esame prisėmę kaip europiečiai, kurie yra susijęs su Europos semestru. E, ne viską bus įmanoma finansuoti, bet taip pat reikės žiūrėti lankščiai, netmesti iškart pasiūlymų reaguoju tai, ką sakė ponas Jotingeris e, dėl Airijos. Jeigu bus kietasis breksitas vis tik tai gyventintas, tai Airija pirmoji nukentės ir jai reikės paramos, ji gal negalės pasinaudoti e, reformų paramos programą nes nebus įrašyti poreikiai Airijos Europos semestrą ir tada jinai negalės laukti kitos programos pagal Europos semestrą. Taigi nepriklausomai uh, nuo to, ar e, tam tikras priemonės gali finansuoti šį programą ar negali, reikia numatyti e, lankstumą atitinkamą. Būtent apie tai mes kalbame Europos parlamente. Ši programa e, dalis didelė jos bus skirta tiesiogiai paremti struktūrims reformus, numato ir techninė pagalba. Ši priemonė uh, yra gana veiksminga, kaip žinome, iš patirties ir didelis yra poreikis tokios pagalbos, e, tai atsispindi daugiametė finansinėje programoje ir mes sieksime dar padidinti dalį skirtą techniniai pagalbai. Taip pat dar viena kryptis skirta valstybėms narėms, kurios nori prisijungti prie eurozonos reikia joms padėti žengti šią linkmę, nes lėšų šiaip yra nedaug tam tikslui bet kartais e, nebūtinai nulems, e, nebus lemio žingsnis valstybė nariai žengiant e, link eurozonos tos lėšos, bet vis tiek jos kažkiek gali prisidėti prie jų pažangos. Kitas dalykas yra paskirstimas paramos. Reikia atsižvelgti valstybės į uh, E, gyventojų padėtį, bet tai nebūtinai yra pakankamas, pakankamai geras kriterijus, nes valstybė narė pirmiausiai turi pati norėti įgyvendinti tas reformas ir turėtų numatyti. Kartais taip pat valstybės narės neturi savo biudžeto galimybių finansuoti tas programas. Aš to įbaigsiu pirmininkė reikia spręsti finansavimo programas valstybėms narė, e, problemas valstybėms narėms, kurios nori gyvendinti reformas ir taip pat reikia siekti bendrų tikslų, kurie svarbus mūsų piliečiams ir pilietėms. Tai yra darnus vystimasis, socialinė konvergencija ir ES stabilumas. E, būtent šiomis kryptimis Europos parlamentas ir nori toliau dirbti. Dėkuoju. I... Labai ačiū. Norėjau Jums priminti, kad e, prašau kalbėti e, ilgiau, ne ilgiau negu penkias minutės pagrindinių kalbėtojų. Toliau pasisakys ponė Pervanšberės ir Jose Manuel Fernandės. Jie yra Europos parlamento nariai ir pranešiai dėl pasiūlymų skirtų Europos investicijų stabilizavimo funkcijai steigti. Pone Pervanšberės, žodis jums. Merci, madame euh, la prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau palinkėti pirmininkaujančiai Rumunijai kuo geriausios e, kloties. Rumunijos pirmininkavimas vyksta labai specifiniu momentu ir mums reikia iš jūsų svarbių impulsų. E, mėly e, kolegos, Europos parlamento nariai, mėly kolegos iš nacionalinių parlamentų. Komet e, Europos parlamentas susitinka su nacionaliniais parlamentais, būna labai e, turiningi tie susitikimai. Kartu su ponu Fabius mes pirmą kartą sukūrėme, mums kilo idėja sukurti, įkurti Kozak Na, o dabar aš matau, kaip tas procesas plėtojamas toliau ir tai iš tikrųjų yra labai svarbu ir reikšminga. Būtina užtikrinti sąsąją tarp mūsų institucijų. Ir čia labai svarbus keturi ar penki principai. Aš esu Europos parlamento narė jau apie 25 metus ir visą tą laiką aš dirbau siekdama uh, E, kad būtų įtvirtintas eurozonos biudžetas. Ir dabar kadencija baigėsi balandžio mėnesį ir matom, kad tas tikslas dar nėra pasiektas. Ar reikia eurozonai specifinio biudžeto? Aš e, nemanau, kad eurozona turėtų būti uždaras klubas, tačiau vis dėlto mes turime suvokti, ką reiškia būti eurozonos nariu ir e, koks to nario statuso specifiškumas. Čia taip pat e, svarbu suvokti, kokiais politikos e, deriniais disponuoja valstybės narės. Mes turime bendrus pinigus, tačiau neturime priemonių kovoti su e, anticikliniais reiškiniais. Tai viena iš, vienas iš specifinių bruožų eurozonos. E, Kitas dalykas. E, čia labai svarbus yra DFP koncept, e, kontekstas. Šitos klausimus mes turime spręsti DFP kontekste. Krizės metu mes įkūrėme finansinio stabilizavimo mechanizmą. Tai yra tokia sistema, kuri e, skirta spręsti valstybių įsiskolinimo ir likvidumo e, problemams spręsti ir ta priemonė yra garantuojama ES biudžeto. Tad e, būtent tokia pat dvasia turime kurti ir kitas priemonės. Komisija pateikė pasiūlymą dėl stabilumo funkcijos. Tai yra eurozonos biudžeto embrionas, tačiau tai labai geras pasiūlymas. Man gaila, kad e, ES lyderystė visų pirma, aišku, turiu galvoje Vokietiją ir Prancūziją šituo klausimu. Turi būti realiai užtikrinama ir reikėtų veikti konstruktyviai, dirbant šito kuklaus, bet labai svarbaus komisijos pasiūlymo pagrindu, o negalvoti apie praeitį ir nesutarimus. Aišku, čia kalba nesukasi vien tik tai apie eurozonos e, valstybės narės, ne vien tik tai e, apie jų konkurencingumą, ne vien tik tai apie konvergenciją, apie kurią buvo kalbama e, per eurozonos e, viršūnių susitikimą. Čia kalba visų pirma sukasi apie stabilizavimą. Ir e, norėčiau tuo būdu pakviesti nacionalinių parlamento atstovus nagrinėti giliau šitą komisijos e, minėtą pasiūlymą, nes jį kol kas ignoruoja taryba ir Eurogrupė, tuo tarpu šis komisijos pasiūlymas leidžia išeiti iš aklavėtės, kurioje mes esame pernelyg ilgai. Europos parlamente kartu su Haimeriu Bogė mes parengėme kompromisinį pasiūlymą e, šios e, srities ir mes bandome išplėsti priemonės, kuriomis siekiama didesnio stabilumo E, apimant ir nedarbo draudimo priemonės, tačiau mano, e, ko pranešėjas nebeužsima tuo pranešimu, e, tad man reikės naujo, ko pranešėjo šituo labai svarbiu klausimu ir jeigu jisai atsirastų, tai būtų labai gera naujiena. Tad uh, Tokius dalykus norėjau šiandien pasakyti ir dėkuoju Jums uždėmesi. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį ponui Jose Manuel Fernandes. Dėkuoju. Aš norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Rumuniją, visus susirinkusius taip pat, visiems deputatams, kurie yra salėje. Sakau labą dieną. Ne dėl, e, ne dėl mūsų frakcijos kalties mes negalime žengti į priekį su šiuo pranešimu. Šis pranešimas tikrai turi būti e, gerai įvertintas, mes turime užtikrinti, kad atsakomybė ir solidarumas žengtų koja kojant. Susijęs su šio pasiūlymu yra tam tikras moralinis e, pavojus. Komisija pateikė savo pasiūlymą, parlamentas dirba toliau, tačiau man regis, kad labai svarbu yra užtikrinti pasitikėjimą valstybėse narėse ir tarp valstybių narių, kad būtų gerbiamos taisyklės tokios, e, pirmiausiai, kurios susijusios, tos, kurios susijusios su teisinės valstybės principais ir taip pat reikia, kad prisimtų valstybės narės atsakomybę savo. Aš nebejoju, kad parlamentas, Europos parlamentas pasieks susitarimą, bet kitose institucijose, skaitant Eurogrupę, nežengiama į priekį. Eurogrupė turėtų suvaidinti kur kas stipresnį vaidmenį ir turėtų tikrai įsikipti šio e, klausimo jų nagrinėti, bet ji nieko kol kas visiškai nepadarė. Visiems reikia tvirtos eurozonos ir tos priemonės pirmiausiai yra prevencinės. Geriau yra mm, užkirsti kelią lygai, negu ją gydyti, turėtume tą prisiminti. Ir taip pat labai svarbu numatyti lėšas investicijoms. Norėčiau priminti Jums, kad sanglaudos politika yra labai prastai gyvendinama, tik 28 procentais įgyvendinamos lėšos ir labai svarbu skatinti investicijas taip pat e, numatyti e, galimybę gyveninti reformas. Europos strateginių investicijų fondas e, numatytas, jis padės valstybėms narėms ir tokiu būdu atsiras galimybė atverti daugiau rinkų Estija, Portugalija ir Graikija. Nuo iš Junkerio plano jau labai išlaušė, padidėjo bendrasis vidaus produktas, ekonomika auga. Ir E, investicijų skatinimas e, yra labai svarbus dalykas, bet euro, jeigu taisėsime su eurozonos biudžetu, turime suprasti, kad eurozonos biudžetas e, e, yra atskira dalis nuo daugiametės finansinės programos. Aš manau, kad 30 milijardų eurų e, suma numatyta dabar turi būti peržiūrėta, ji yra nepakankamai didelė. Mes visi turime būti pasirengę, turime turėti priemonės, kurios leistų mums automatiškai reaguoti, kad galėtume išvengti nuolat kylančių problemų, nors integracija e, pažengė į priekį. Daugiametė finansinė programa yra gera priemonė. Mes visi turėtume e, naudotis e, papildomų šio mechanizmų, tai yra investicijų skatinimo mechanizmų. Ir tai galbūt tokia užuomasga, užuomasga eurozonos biudžeto. Bet e, tai yra biudžeto eilutė, kuri nepakliūva į daugiametę finansinę programą. Ir e, Europos parlamentas turi galimybę priežiūros ir bet nepakankamai jis išplėtotas ir mes e, turėsime taikyti ir tarp vyriausybinį metodą ir parlamentinį e, metodą. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas dėl pasiūlymų stars, tačiau man kyla labai daug abejonių ir dėl to, ar taryba ir Eurogrupė grupė tą patį padarys. Aš nenoriu kalbėti apie užmojį e, ambicijas, bet reikia gal labiau kalbėti apie priemonės, e, kurias būtų galima realiai įgyvendinti. Dėkoju. Labai ačiū. Toliau kalbės Evert Jens Lodvek, Niderlandų parlamento atstovas. Prašom. Thank you, Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimi Europos parlamento nariai, gerbiami pirmininkančios Rumunijos atstovai, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams už galimybę pasisakyti tokia tema, kuri yra labai artima nacionalinių parlamentų atstovams. Tai yra e, mūsų tikslų pabrėžimas busimosios DFP kontekste Norėčiau taip pat padėkoti Europos parlamentui už puikią e, šios konferencijos e, organizaciją ir toliau tęsiu savo gimtają kalbą, olandų kalbą. Šiandien ir vakar mes e, daug kalbėjome apie eurozonos naujosius tikslus bei finansinės priemonės. Dabar e, palankesnė ekonominė padėtis pastaruoju metu e, leidžia mums atlikti kai kurias e, korekcijas, taip sakant, vaizdžiai tariant, e, sutaisyti stogą, kol šviečia saulė, tačiau e, turime siekti visų pirma panaudoti jau egzistuojančias e, priemonės. E, Audito rūmai jau perspėjo, jog e, e, pernelyg daug mokėjimų vėluoja dėl to, ar, ar, jų, ar jie yra, ar pernelyg daug mokėjimų yra blokuojama, todėl kad e, pateikiamų projektų kokybė nėra pakankama ir tų užblokuotų projektų suma yra 267 milijardai eurų. Mes turime, aišku, visų pirma panaudoti tas priemonės, kurios, kuriomis dabar disponuojame. Tai yra tos priemonės, kurios užtikrina konvergenciją ir e, DFP šiame kontekste yra be galo svarbus dalykas, aišku, derantis dėl DFP pageidavimai būna tokie, jog ne visuomet įmanoma juos patenkinti, nes išteklių būna paprastai mažiau negu kad norime. Niderlandų parlamento nuomonė yra trys e, prioritetai, kalbant apie biudžetą. Mums reikia veiksmingo biudžeto, atsakingo biudžeto, modernaus biudžeto. Pakomentuosiu detaliau. Kalbant apie veiksmingą biudžetą, ES biudžetą. Pradėsiu nuo breksito. Aišku, breksitas yra toks dalykas, dėl kurio turime apgailestauti. Ir jeigu breksitas įvyks be susitarimo, tai bus labai dėlis smūgis ES ekonomikai. Iš ekonomikos, iš, atsiprašau, ES valstybių Niderlandai bus viena iš labiausiai nukentėsiančių dėl to valstybių. Nes Niderlandai moka vienas iš didžiausių įmokų ES e, biudžetą. Mes turime apie tai galvoti ir į tai atsižvelgti, apibrėždami DFP. Naujoji DFP turi būti atitinkanti realią situaciją, nes ES valstybių skaičius sumažės bus nebe 28, o 27 valstybės narės. Mes turime vengti, ir tokia yra mūsų parlamento nuomonė, jog breksitas pasireikštų neproporcingai didelėmis įmokomis į ES e, biudžetą kai kurioms valstybėms. Kitas svarbus dalykas, mums reikia atsakingo biudžeto. Turime labai atsakingai žiūrėti į tai, kaip mes panaudojame ES lėšas. Mes e, turime parodyti kiekvienos valstybės piliečiams, jog ES pinigai yra leidžiami atsakingai. Turime taip pat užtikrinti, kad valstybės narės teiktų deklaracijas dėl ES išmokų panaudojimo. Mums taip pat reikia skaidraus ir aiškaus biudžeto, kurį galėtų lengvai patikrinti audito rūmo auditoriai. Reikia, kad vertinimas būtų nuolatinis, kad būtų nuolat vertinamos biudžeto išlaidos ir e, kad e, būtų visuomet siekiama, kad biudžetas užtikrintų papildomą vertę. ES biudžetas visų pirma turi būti panaudojamas spręsti toms tarp valstybinėms problemams, kurios negali būti išsprendžiamos pačių valstybių. Mums reikia modernaus biudžeto sanglauda, konvergencija ekonominė yra esminės svarbos dalykai. Tam mes turime modernizuoti ES biudžetą, tai labai svarbu e, ekonominiai ir pinigų sąjungai. Reikia, kad valstybės narės gyventų struktūrinės reformas, stiprintų eurozoną. Aišku, pačios valstybės visų pirma turi užtikrinti ekonomikos atsparumą, tačiau ES biudžetas gali prie to prisidėti. Ir biudžetas turi skatinti valstybės narės įgyvendinti būtinas struktūrinės reformas. Būtent e, apie struktūrinės reformas yra kalbama Europos semestro rekomendacijose. Būtent toks yra e, Niderlandų parlamento požiūris, nes tai taip pat gali prisidėti ir prie eurozonos stiprinimo. Labai ačiū. Toliau kalbės Duarte Pačeko iš Portugalijos parlamento. Tikiuosi, jūs neviršysite penkių minučių. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Ponios ir ponai, norėčiau pirmiausiai pasveikinti pirmininkaujančią Rumuniją ir padėkoti Jums už Jūsų prioritetus. Pirmiausia, konvergencijos siekianti Europą. Mums visiems to reikia. Toks pirmas mano pastebėjimas. Antras dalykas. Aš esu pasišventęs e, europietis. Ir mes turėtume siekti tų pačių tikslų, kaip ir e, tėvai steigėjai. Ir labai džiaugiuosi, kad Portugalija prisijungė prie e, ES bendrijos e, džiaugiausi, kai griuvo e, siena, kai vyko tolesnė Europos integracija. E, deja, mes matome, kad ta praėjusi realybė labai pasikeitė šiandieną. Daugelis nebetikė Europos svajone. Ir reikėtų galbūt pakalbėti, kodėl susidarė tokia situacija. Uh, Mes tikimės, kad Europos projektas vėl žengs į priekį, bet tam reikia kai ką pakeisti. Ir viena iš priemonių, kuri leistų mums e, prisidėti prie tų pokyčių, yra daugiametė finansinė programa. Šiandieną mes kaip tik apie ją ir kalbame. Turime pozityvių pasiūlymų, kalbu apie komisijos pasiūlymą konkrečiai, siekiama sustiprinti nuosavus išteklius E, taip pat e, šiuolaikiškesnis biudžetas, e, skaitminė ekonomika, inovacijos, kova su klimato kaita, kova su neteista migracija, sienų išorės kontrolė, pagalba jaunimui, tai yra nauji elementai. Ir taip pat reikia struktūrų, kurios leistų konkurencingumą ES sustiprinti, užtikrinti didesnį skaidrumą. Taip pat reikia prisijimti uh, atsakomybę didesnę, kaip kad sako audito rūmai. Taip pat nepamirškime ir tradicinių sričių, kaip kad sanglaudos politika, sutelkimas privačių e, investicijų, e, kombinuojant ją su viešosiomis investicijomis, parama MVI, geras valdymas. E, didesnis lankstumas, e, priderimas geresnis programų prie realybės, nes kiekviena valstybė narė ir regionas turi savo poreikius. Ir e, akcentas rezultatams ne tik išlaidų vykdymui. Toks yra biudžetas, daugiametė programa ir manau, kad tai yra pozityvus elementai. Tačiau vyriausybė Portugalijos mano, kad komisijos pasiūlymas vis tik tai yra neprimtinas ir aš pritariu tokiai pozicijai savo šalies Dėl šios priežasties norėčiau pasidžiaugti Europos parlamento pasiūlymams. E, tokiu būdu bus galima finansuoti naujas politikos kryptis, e, įskaitant e, ir sąnglaudos politiką. Kodėl? Konvergencija. Konvergencija yra numatyta kaip vienas iš Romos sutarties principų. Kitas dalykas - sąnglauda yra iš ankstinė sąlyga, kuri e, leidžia išgyventi eurui. Nebejokite, ponios ir ponai, euras išgyvens tik tada, jeigu turėsime vientisą Europą, kuri visa žengs vieną kryptimį, kuri bus e, glaudžiau bendraus tarpusavėje ir tokiu būdu mes sulauksime žmonių paramos Europos projektų. Jeigu norime Europos Sąjungos, kurią remtų piliečiai, reikia užtikrinti, kad, vi, mat, kad visi matytų, kaip įgyvenimas Europos projektas, kaip į, užtikrinamas sanglauda, nes tai labai svarbu ES, tai susijęs su geru ekonomikos valdymu, taip pat tai užtikrina daugiau privalumų. Pasižiūrėsime į vidaus rinką, ji bus tvirtesnė užtikrinus sanglaudą. Uh, Ir taip pat norėčiau dar kai ką pasakyti trumpai. Kiekvienas iš mūsų turi daryti viską, ką galime, kad mes e, skatintume e, nacionalinius parlamentus pritarti Europos parlamento poziciją. Tai yra sustiprinti ES biudžetą. Portugalija yra e, pasirengusi įnešti savo įnašą, kad būtų galima įgyvendinti naujus projektus, bet aišku, nepakengti ir tradicinėms politikos kryptims. Dar vienas dalykas, e, ką minėjo komisijos narys Otingeris. Ekonominė ir pinigų sąjunga, jos svarba. Matome, kad dabar e, užtruko kūrimas ekonomės ir pinigų sąjungos nėra dar vieno elemento, tai yra indėlių garantijos sistemos. Ir e, tas dėlsimas neleidžia sukurti ES dinamiško projekto, kuriam pritartų piliečiai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar vėl e, suteiksiu žodį ponui Liberatskijui, kuris e, perims pirmininkavimą šiais esėjai. Dėkui, pirmininkė. Mihal Česku, ačiū Jums už tai, kad Jūs vadovaujate diskusijai Noriu pasakyti, kad dabar susidarė tokia maloni atmosfera tolesnėms diskusijoms. E, jūs turite galimybę išsakyti savo nuomonę apie parlamento poziciją, girdėjote e, apie parlamento poziciją, e, komisijos poziciją, tarybos poziciją dabar. Jums leidus toliau pakalbėsiu lenkiškai. Pirmiausiai Noriu pasakyti, kad suteiksiu žodį ponui Kokus iš Rumunijos. Tiek ten norėjau pasakyti. Aš e, ir prašau kalbėti jūsų ne ilgiau kaip e, tris minutės. Tumės, domnule prešedinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Puiku, kad prasidėjo labai rimta diskusija apie būsimą daugiametę finansinę programą apimsinčio laikotarpio 2020 metų. Svarbu užtikrinti sanglaudą ir stabilumą ES. Bet čia svarbu nepamiršti visos eilės aspektų. Būtina užtikrinti demokratinę piliečių kontrolę visiems užsienio sprendimams. Norėčiau tarti keletą žodžių apie Rumuniją, apie savo šalį. Mano požiūriu labai svarbu bus biudžeto struktūra, ir numatytos išmokos e, bendrai žemės ūkio politikai. Visa tai yra Rumunijos integracijos Europos Sąjunga garantas. Priešingų atvejų e, ir toliau bus penimas populizmas ir antieuropinės nuotaikos. Išlaikyti sanglaudą E, atskirame skirsnė, man atrodo, labai svarbu taip pat tarp valstybinius tikslus e, užbaigti gyventi pagal makrofinansinės programas, skatinti teritorinę sanglaudą ir ekonominę sanglaudą. E, Tarptų pačių regionų valstybių būtų taip pat ypatingos svarbos dalykas. Taip pat būtina gyvendinti naujas priemonės, kurios yra siūlomos naujai daugiametiniai finansiniai programai. Taip pat būtina numatyti reikiamą biudžeto mokslo tyrimams ir inovacijoms, tiesioginėms išmokoms ir taip toliau. Dėkoju už man suteiktą progą pristatyti šią nuomonę. Savo kolegų iš Rumunijos parlamento vardu norėčiau Jums padėkoti. Dėkoju, sako pirmininkas. Dėkui, kad išdėstėte savo nuomonę kad laikėtės skirtų pasisakymų laiko. Ponas Bar, prašau. Pone pirmininkė, mano nuomonė naujoji daugiametinė finansinė programa rodo, kad iššūkių yra daug. Buvusios taisyklės, kurios leisdavo užtikrinti stabilumą, nebeveikia. Po, greks, po breksito nežinome, kas tiksliai mūsų laukia. Matome, kad vis labiau pasaulyje įsigali konfrontacijos politika. Matome, kaip tarpusai puikiai, kabutėse, sutarė Kinija, JAV, e, Rusija. Tos jėgos vėl bando dalytis pasaulį, e, dominuoti ekonomiškai derantis dėl daugiametės finansinės programos svarbu tų aspektų nepamiršti. Europos Sąjunga neturi būti priklausoma nuo amerikiečių interneto gigantų ar nuo Kinijos technologijų. Daugiametė finansinė programa turi E, numatyti sprendimus ateičiai, kad būtų užtikrintas didesnis konkurencingumas valstybėms. Dažnai yra kalbama apie Vokietijos prekybos perviršį, tačiau turim pasakyti, kad kai dėl skaitmeninės infrastruktūros mūsų prekybos deficitos Europoje siekia apie 30 milijardų eurų. Pridėkime 40 milijardų eurų kurie yra reikalingi kredito kortelėms. Tai štai, visa tai turi labai rimtą poveikį. Nelygiai yra pasiskirstita galimybėmis. Tuo tarpu manau, kad reikia turėti bendrą biudžetą, kuris būtų visiems primtinas, ypač kalbant apie Eurozonos valstybės. Ačiū, pirmininkas, dėkoju kolegai. Dėkuoju. Labai ačiū, kad kalbėjote ne ilgiau kaip dvi minutės, ponas Martus iš Graikijos. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbėsiu toliau graikiškai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai dėl daugiametės finansinės programos 21-27 metų laikotarpiai be išlaidų E, kategorijos. Reikėtų peržiūrėti ir naujus išteklius susijusius su nuosavosiomis lėšomis. Po breksito reikės naujų pajamų ir būtent tai ir galėtų būti svarbiausia. Ir norėčiau paminėti mūsų siūlymus šitam. 1176-2011 metų reglamentas yra penktasis reglamentas iš tų penkių priemonių paketo. Jis susijęja biudžeto pusiausvyros trūkumą ir einamosios sąskaitos balansą. Reikia dirbti prie šios ryties, kad galėtume gauti iš kažkur papildomų išteklių. Kadangi prekybos balanso perviršis yra atviros rinkos rezultatas ES, kai kurios valstybės narės tai iš to turi didesnės naudos. Tačiau reikia pasakyti ir štai, ką valstybės narės, kurios turi tą perviršį, kuris viršė 4 procentus BVP, galėtų uh, savo perviršį perkelti į ES biudžetą. Tai būtų tos sumos, kurios būtų panaudotos padengti Europos gynybos politikos išlaidoms arba pagerinti kapitalos rautus Europoje, kurių tikslas yra padėti pasiekti tikslų e, išdėstytų Fiscal Compact dokumente. Taip, manyčiau, galima būtų pasiekti didesnės konvergencijos. Ačiū. Lenkijos Respublikos Seimo atstovas. Labai ačiū. Ponas Meštovič. E, norėčiau gal šiek tiek bendriau pakalbėti. E, aišku, kuo daugiau eurozonoje valstybių narių, tuo geriau euro atskiroms valstybėms narėms, tiek visai eurozonai. E, Lenkijos padėtis yra labai savita. Taip mes e, prisijungėme prie sutarties ES, kuri mini mūsų įstojimą į eurozoną, tačiau kol kas negalime to padaryti, nes reikėtų, kad Lenkijos parlamentas konstitucinius pakeitimus e, patvirtintų, kad tą galėtume padaryti. E, Slovakija, kitos šalys neseniai prisijungė prie eurozonos ir matome, kad mm, E, tie sprendimai priimami palankių, nepalankių ekonomikai e, laiku, bet e, visos tos šalis bet kada įstojusios išlošė iš narystės eurozonoje Lenkijoje, kai kurios frakcijos, įskaitant mūsų, siekia įtikinti kitų frakcijų ir partijų atstovus, kad reikia priimti tokį sprendimą ir žengti šį žingsnį. Aš manau, kad atskiro eurozonos biudžeto atsiradimas turės ir privalumų, ir trūkumų. Pirmiausia, e, padės gal apsispręsti tiems, kas yra neapsisprendęs, nes e, ekonominių e, galimybė dalyvauti, priimant ekonominius sprendimus, sustiprės. Bet taip pat euroskeptikų balsas gali sustiprėti, nes jų yra daugybė šiuo metu jie gali pradėti taikyti įvairius argumentus ir sakyti, kad ne eurozonos valstybės narės yra nustumtos į šoną. Ir nieko nebegali pasakyti. Manau, kad mes pirmiausia, siekdami savo tikslų, turėtume šviesti žmonės, e, kalbėti apie eurozonos narystės privalumus ekonominių požiūrių. Bet taip pat ir socialinė prasme, pažiūrėti reikėtų į namų ūkių biudžetus, reikėtų siekti įtikinti žmonės, kad jie uh, E, pritartų idėjai prisijungti prie eurozonos. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Markos, Portugalijos atstovas. Pane Markiš. Vienas dalykas, daugiametė finansinė programa turi būti konvergencijos, stabilizavimo ir sanglaudos priemonė. Jeigu mes prisiminsime priemonės, kurios buvo patvirtintos, e, kurios buvo siemas su e, Lisabono strategija, e, nebuvo pakankamai veiksmingos ir dėl to Lisabono strategija nebuvo susieta su daugiamete finansinė programa. Man atrodo, kad mes turime pasimokyti iš tos neigiamos patirties ir daugiametė finansinė programa turi tarnauti ES politiniams tikslams. Pirmiausiai ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo srityje. Noriu priminti, kad reikia skatinti sąngaudą, kovoti su e, nesi e, skirtumais ir taip pat kovoti su asimetriniais sukrėtimais. Taip pat reikia e, kalbėti apie galimybę deramą programą patvirtinti daugia metai. Jeigu mat, pasižiūrėsime dabar į komisijos pasiūlymus e, sanglaudos politikos srityje, tai matome, kad jie netitinka tam tikrų principų. Ir praeitą savaitę Strasbūrė Europos parlamentas priėmė savo poziciją būtent pasipriešinti finansavimo mažinimui sanglaudos politikos rytyje ir taip pat e, pasipriešino makroekonominių sąlygų nustatymą. Aš norėčiau dabar dar keletą žodžių pasakyti apie komisijos pasiūlymą. Mes labai čia jį nagrinėjame. Pirmiausia, e, investicijų stabilizavimo priemonė. Nepaprastai svarbu, kad ta priemonė taptų tvirta priemonė. Kitas dalykas atveriamos durys biudžetui eurozonos. Ir baigdama noriu tik pasakyti, kad pritariu tam, ką pasakate, pasakė ponia Pirmanšberės apie uh, tą galimybę. Dėkoju. Dėkoju. Vengrijos atstovai ponia Boš. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy olyan témáról szeretnék beszélni. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau aptarti vieną aspektą, kuriam dabar skiriama mažiau dėmesio. Aš e, turiu e, galvoje ES finansų ministro poziciją. ES sustiprėtų labiau ir tai būtų labai svarbus e, žingsnis įtvirtinant eurozonoje bendrą fiskalinę kultūrą, jeigu toks e, postas būtų įsteigtas. Tačiau e, turime nepamiršti, kad e, Europos finansų ministro posto buvimas turėtų dramatiškų pasiekmių valstybėms, kurios nepriklauso eurozonai. Ir tai padidintų atotrukį tarp valstybių narių, kurios yra eurozonoje ir, ir nėra. Ir tai būtų nenaudinga visai Europos Sąjungai. Ekonominė erdvė turi būti homogeniška, jeigu atsiranda valstybių narių, kurios tampa ES periferija, gauna mažiau paramos ir e, atsilieka nuo e, konkuren, nuo, nuo, nuo konkurencingumo vidurkio. Tad e, mūsų nuomonė e, finansų ministro pozicija ES nebūtų tikslinga. Dėkoju. Ponas Vahamaki, Suomija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėl DFP. DFP lygmuo turėtų būti beveik e, nepakitęs, todėl kad e, jokia valstybė, jokia iš tų valstybių, kurios moka daugiausiai įmokų, nesutiktų su e, įmokų didinimu, turint omenyje dabartinę ekonominę padėtį. Taip pat uh, labai e, svarbu, kad būtų akcentuojamos e, inovacijos ir kai kurios kitos esminės e, svarbos e, sritis. Administracinė našta turi būti mažinama ES lygmenių, taip pat ir nacionalinių lygmenių panaudojant ES lėšas, taip pat turi būti atsižvelgiama į tai, jog DFP turi būti labiau nuspėjama ir numatoma, ypač prieš laikotarpio pabaigą. Sanglaudos politika, nacionalinis konkurencijos politika e, turi prisidėti prie socialinių reformų ir darbo rinkos reformų. Komisija turi prisidėti prie specifinių rekomendacijų valstybėms narėms e, rengimo užtikrinimą. Ir užtikrinant tinkamą sąsąją tarp europinio lygmens ir nacionalinio lygmens yra tinkamas kelias e, šita linkme. Taip pat reikia, e, kad DFP leistų e, užtikrinti veiksmingą kovą su klimato kaita. Dėkoju. Panas Benė, Ital Italija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau E, kai ką pakomentuoti iš to, ką girdėjau, sakant, ponė Bereš. Tai yra, jinai kėlė klausimą, reikia eurozonai biudžeto. Norėčiau e, priminti, jog e, turint omenyje 90 metų eurozonos modelį, tai tame modelyje stabilizavimo funkcija buvo palikta nacionaliniams e, biudžetams. Tad e, jeigu šiandien mes kalbame apie bendrijos ligmens priemonę, sprendžiant asimetrinių e, šoko problemas, tai turime nepamiršti, jog eurozonos valstybės atsisakė kai kurių labai svarbių priemonių, kaip kad sakė ponė Beres, bet e, fiskalinės e, priemonės taip pat e, e, trukdo valstybėms narėms susidoroti su asimetriniais e, šokais, kuomet jie iškyla. Taip pat e, buvo paminėtas e, e ir Eurogrupės priešinimasis e, kai kuriems dalykams. Eurogrupė yra neskaidrus, e, neskaidri struktūra Ši grupė norėjo būti tam tikra atsvara Europos e, centriniam bankui ir būtent šita e, grupė siekia ir Prancūzija visų pirma, kad būtų ES ministras. Tačiau paskui padėtis pablogėjo ir Eurogrupė buvo tarp vyriausybinio požiūrio e, tam tikras svertas Šitie aspektai yra visi tarpusavė susiję. Dėkuoju. Lenkijos atstovas. Lenkijos senato atstovas. Dėkuoju. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentų nariai, mėly kolegos. Lenkijos prioritetas visuomet buvo užtikrinti at, proceso atvirumą ir skaidrų. Ir gilinant Europos e, eurozonos e, integraciją, taip pat e, užtikrinti ir kitų valstybių įtraukti. Šiame kontekste labai e, svarbu koordinuoti ekonominės e, politikas. E, per Europos semestrą bei siekti struktūrinių ir socialinių reformų įgyvendinimo. Kalbant apie konvergenciją, čia turi būti tinkamai užtikrinamas atsakomybė, nes e, iškyla rizika, jog ta atsakomybė gali e, nebūti pakankama. Lenkija mano, jog ta atsakomybė turi būti visų pirma užtikrinama valstybių narių lygmenių. Aišku, visų pirma tų, kurios jau yra eurozonoje, tačiau taip pat to turi e, užsiimti ir tą turi užtikrinti ir tos valstybės, kurios dar nėra toje zonoje. Biudžetas turi būti ta priemonė, kuri valstybėse narėse turi užtikrinti konvergenciją, nepriklausomai nuo to, ar tos valstybės yra eurozonos narės ar ne. Šiame kontekste ES sanglaudos politika ir tos politikos priemonės visų pirma turi siekti mažinti skirtumus tarp regionų. Ir tai ir toliau išlieka esminės e, svarbos dalyku. Šiuo integracijos etapu Lenkija nemano, kad reikėtų atskiro eurozonos e, biudžeto ir neremtų pasiūlymų įkurti tokį e, biudžetą. Kalbant e, apie eurozonos konvergenciją ir tas priemonės, kurias turėtų apimti DFP, tai e, turiu galvoje 18 metų gruodžio 14 dienos e, pasiūlymą, tai mes manome, kad e, po rinkimų šitas pasiūlymas turi būti patikslintas ir detalizuotas. Jeigu e, tokios priemonės būtų prieinamos tik tai eurozonos valstybėms, tai sustiprintų Euro, ES poziciją bei dėl to nukentėtų kai kurios valstybės narės. Dėkoju, pana Kretų, Rumunijos atstovė. Dėkoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Mes uh, sausio mėnesį Bukarešte per Kozako posėdį jau e, kalbėjome šitą temą. Aš e, norėčiau pakomentuoti e, ten mūsų vykusių diskusijų išvadas. Europos Sąjunga vienyje demokratinės visuomenės. Teisinės valstybės principai reikalauja kad piliečiams būtų užtikrinamos, e, užtikrinami tam tikri dalykai viešoje e, erdvėje. Jeigu tai neužtikrinama, valstybės socialinė sąranga ima e, nykti. Mes turime užtikrinti socialinę, teis, socialinę teisybę ir lygybę, nes jeigu to nedarome, tuomet e, nukenčia demokratinės vertybės ir nukenčia Europos projektas. Socialinis susitarimas, socialinis kontraktas atrodo e, pradeda nikti kai kuriuose valstybėse narėse ir padėčiai taisyti reikia pastangų. Rumunija susidūrė, susidūrė dabar su labai aukšto intensyvumo protų nutekėjimų, taip yra dėl socialinės neligybės ir socialinės teisybės, e, teisingumo nebuvimo. Brexitas yra labai didelis smūgis e, ir ES, ir Junktiniai karalystiai, ir kol kas mažai dar kas pasimokė iš to. Reikia daugiau socialinės teisybės. Pirmą kartą DFP E, pradėta e, renkti neturint e, aiškios strategijos. Tai reiškia, kad bus ir toliau elgiamasi kaip paprastai, business as usual principu. Aišku, perinamojo laikotarpio paradigmos mąstysena taip pat riboja mūsų matymą ir kartais per mišką mes nematome, per medžius mes nematom miško. Pirmininkas, norėčiau, kad jau apibendrintumėte. Gražinamųjų e, išmokų sistema taip pat tai e, iliustruoja. Didžioji dauguma valstybių narių e, palaiko dabartinį pasiūlymą atsisakyti šitų e, korekcijų ir, ir lėčiau įgyvendinti. Pone Kretų. Turi būti užtikrinamos e, vienodos sąlygos vidaus rinkoje. Dėkuoju uždėmesi. Ponės Sirakienį iš Italijos. Dėkoju, pirmininkė. E, reaguodama į paskutinį pasisakymą, norėčiau pasakyti, jog iš tikrųjų turėtume mąstyti šitais e, klausimais. Paskutinė Europos e, Sąjungos komisija patyrė fiasko, užtikrindama sanglaudą, konvergenciją, socialinę E, vykdama socialinė politika. Ta konvergencija, tos konvergencijos trūksta socialinės politikos plotmėje. Ir e, praeitos kadencijos Italijos vyriausybė taip pat e, bandė daryti spaudimą ES, kad e, socialinėje politikoje būtų daroma daugiau, tačiau to nepavyko padaryti. Manau, kad tai yra svarbus dalykai ES piliečiams. Dėkoju. Dabar jau pasisakė e, ir Europos parlamento, ir nacionalinių parlamento atstovai. Norėčiau paprašyti e, visų kalbėtojų esančių tribūnoje pasisakyti, bet neviršykite vienos minutės. Jums leidus pradėsime nuo paskutinio kalbėtojo, tai yra Duarte Pačeko. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai, e, buvo išsakyta įvairiausių pastebėjimų, bet galime apibendrinti juos taip. Europos parlamentas supranta tai, kas yra aktualu e, nacionalinės parlamentams ir mes tarsi galime susiburti ir ginti e, poziciją parlamento. Mums reikia tvirtesnės e, Europos Sąjungos. Dėkuoju. Dabar ponas Evertijans Lodvik. Dėkui, pirmininkė. Aš e, noriu pasakyti, kad mums reikia galvoti apie socialinę tvirtą Europą, mums reikia pasižiūrėti, kaip galėtume sustiprinti konkurencingumą. Mes nesame vieni, dirbame su JAV, Kinija, Ir labai svarbu, kad daugiametė finansinė programa leistų mums sustiprinti savo konkurencingumą. Dėl to ES bus e, solidaresnė ir atsižvelgs į socialinius aspektus labiau. Dėkoju. Dabar pirmąjį. Labai ačiū, pirmininkė. Aš keturias mintis išskirčiau. Pirmiausia, Mikel Bart sakė, kad mūsų kontekstas, kuriame dabar gyvename, ypatingas. Europa yra vienintelė ir yra puolama. Ką mes darome iš šios daugiametės e, finansinės programos, tai yra labai svarbus dalykas ir čia norėčiau ponę Markės iš Portugalijos ir ponę Kretų uh, E, pacituoti, kurios sako, kad mes turime naują strategiją įgyvendinti, būtent turime įgyvendinti ekologinį pereimą, kaip socialdemokratai gina tokias idėjas ir aš manau, kad tokiu būdu Europa galės geriau e, būti konkurencingesnė e, tarptautinėje arenoje. Tačiau aš manau, kad mm, to konteksto negalima ir breksito negalima minėti E, nepagalvojus, kaip mes stiprinsime eurozoną ir kaip mes įvesime tokius moralinius dalykus kaip e, stabiliz, stabilizavimas, politinis stabilizavimas, kad Europa būtų atvira visiems. Kaip sakė kolega iš Lenkijos, Mestovič, labai gaila, kad nėra E, tokių, e, kad yra tokių valstybių, kurios eurozonoje neturi įsivedusios euro. Po breksito tokių valstybių bus dar daugiau. E, eurozonos dinamika yra tokia, kad reikia mechanizmo, kompensacijų mechanizmo, kada būtų galima atremti asimetrinius E, šokus. Tai yra baltas puslapis, kurį reikia užpildyti visiems kartu. Jose Manuel Fernandes. Dėkoju. Iš tiesų dabar didžiuliai iššūkiai ir daug didelę kainą mums reikia už juos mokėti. Kiek kainavo e, krizių atsako mechanizmas ir kiek kainavo tai, kad neturėjome anksčiau e, tokio mechanizmo. E, kiek kainavo neturėjimas fondų, kodėl ir toliau turime e, gyventi veidmainiškai e, ir naudotis tokiais fondais, kurie tik apgaudinėja piliečius, bet savo mm, funkcijos nepildo. Tai kam tokias, tokius melus tęsti? Europos Sąjunga turi labai didžiulę pridedamąją vertę. Ne vienos valstybės narės, nežinau, kur būtų tik 7 procentai, procentai e, biudžeto skirti einamosioms išlaidoms. Reikia mažinti tuos išlaid, tas išlaidas, tiksliau mažinti tas išta, išlaidas reikštų, kad mūsų teikiama teikiamos paslaugos, e, jų kokybės smunka. Ką galime padaryti su 1 procentu BVP? 1 e, procentas, e, tuo tarpu, kai 20 procentų BVP yra kitur naudojama klausimas turi būti keliamas toks, ar turime ir toliau išlaikyti tokį metodą, kai kai tas biudžetas yra toks sumažintas ir kai mes tik tais šiek tiek jį padindami galime patenkinti piliečių lūkesčius. Dėkoju. Gardija Zabal Rubial. Pane Gardija Savel. Muchas gracias, prezidente. Ačiū. Aš manau, kad šios dienos diskusijoje pamatėme skirtingas pozicijas bei prioritetus. Parlamentas turi su, visomis, su visais pasiūlymais pabandyti iškristalizuoti bendrą pasiūlymą. Manau, kad mus labiausiai vienyje tokiais mo momentais tai, kad mes visi norime eiti į priekį, statyti tokią Europą, kuri būtų daug geriau pasirengusi susidoroti su krizėmis ir e, būti konkurencinga tokiame pasaulyje, kokiame gyvename šiandieną. Iš tiesų, Jose Manuel Fernandes kalba e, apie 1 procentą BVP ir tas tikrai nepakanka, e, nepakanka, to tikrai nepakanka visiems iššūkiams atremti. Kolega Etlens pritariu, kad iš tiesų reikia teisingo biudžeto, niekas to salėje neneiks, reikia moderniai žiūrėti į viską, taip pat ir į bendrą e, žemės ūkio politiką. Mes visi giname šias idėjas, taip pat ir biudžeto ir visas kitas. Dėkoju dabar pabaigsime. Pirmiausia, norėčiau labai padėkoti poniai Kaimen Mikalsesku, kuri yra iš Rumunijos parlamento vicepirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti visiems už tai, kad buvo labai e, ben, e, puikus, vaisingas ir geras bendradarbiavimas. Dabar, ponia Vaisčiai. Baščia, e, ponia e, vicepirmininkė kviečiama pasisakyti. Prezident. Dėkuoju, ponė vicepirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kalbėtojams, taip pat ir jums, visiems dalyviams, ypač tiems, kurie labai turiningai prisidėjo prie mūsų diskusijos. Džiaugiuosi, kad taip gausiai dalyvavote šiuose diskusijose. Mes turėtume nepamiršti, kad mūsų pagrindinis tikslas turi būti mūsų piliečių padėties gerinimas bei e, Europos projekto įgyvendimas remiantis tvarių socialinių pagrindų. Kalbant e, apie būsimąjį biudžetą, tas biudžetas turi atitikti mūsų piliečių lūkesčius, prisidėti prie sanglaudos ir tolesnės ES integracijos. Tos valstybės narės, kurios prisijungia prie ES e, vėliau, turi taip pat turėti tinkamas sąlygas užtikrinti konvergenciją su kitomis valstybėmis. Mėly kolegos, Mėly bičiuliai, norėčiau taip pat e, priminti jums, jog e, savo vietose jūs e, rasite kuklias pirmininkaujančios Rumunijos dovanėlės. Tikiuosi, kad jos jums patiks. Tai yra mūsų keramikos dirbiniai rumuniški. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems dalyviams, linkiu jums puikios dienos ir iki sustikimo Bukarešte. Dėkoju. Aplaudismentai rodo, jog iš tikrųjų jūsų dovanas tirkamai įvertintos. Prieš pereidami prie kito darbo tvarkės punkto turėtume pasimėgauti kavos pertrauką. Tai yra pats maloniausias darbo tvarkės punktas. Dėkuoju. Thank you very much. Thank you very much.